gerbimo kolege. Prateskime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolas yra pateiktas, taip pat visi tekstai yra parengti. Neturiu jokių pastabų, atrodo niekas neprieštarautų tų dokumentų tvirtinimui. Taigi vakar dienos posėdžio protokolas yra tvirtinamas.